Labas vakaras. Na, dabar kitas e, darbo tvarkės punktas. Ne, kažkas dėl darbo tvarkos įsiklių noriu pasakyti. E, Pone pirmininkė, aš manau, mes e, turėtume pasikalbėti apie posėdžių vedimo tvarką. Yra daug kolegų, tarp jų ir aš, kurie pageidautų, kad spontaniški pasisakymai būtų išnaudoti iki galo, kad visi galėtų kalbėti. O tam reikia laiko. Tai būtent e, iš pradžių pasisako pranešėjai, o paskui mes. O čia yra daugybė žmonių, kurie yra įtraukti į sąrašus ir negauna žodžio. nei, nei, jeigu vis tie patys žmonės nori kelti savo mėlynąją kortelę, tada jie atima laiką iš kitų žmonių, kurie per spontaniškus pasisakymus norėtų pasisakyti. Na, pirmininkaigi žino, e, kiek žmonių norėtų pasisakyti per spontaniškus pasisakymus, todėl galima paskirstyti tą laiką. Ir kaip jau e, pasakyta, kad e, tie žmonės, kurie nori per spontaniškus pasisakymus pasisakyti, kurie tai yra jau pasakę, jau įsiregistravę sąraše, tai jie turėtų turėti pirmenybę. Atsiprašau, aš norėčiau pasakyti iki galo. Leiskite man pasisakyti iki galo. Dar 10 sekundžių. 10 sekundžių. Prašau, prašau, 10 sekundžių. Sugaičiuokite dabar 10 sekundžių. Taip, ne. Na, taigi, 10 sekundžių. Atsiprašau, bet 10 sekundžių jau praėjo.